Kodėl aš balsavau prieš šį pranešimą? Eh, Dėkuoju, kolegai. Dabar norėčiau pasveikinti Kanados parlamento delegaciją, eh, kuri atvyko E, pas mus, lankydamėsi Europos Sąjungoje ir jie sėdi diplomatų e, galerijoje. Jie atvyko į Briuselį susitikti su savo partneriais Europos parlamente ir jie e, konkrečiai yra atvykę į 32-ąjį tarp parlamentinį susitikimą ES ir Kanados parlamentarų. Šią savaitę, pirmadienį ir antradienį, jie susitiko su daugeliu iš mūsų kolegų, o vakar aplankė Ypra kur buvo e, paminėta paliaubų diena. Aš norėčiau palinkėti kolegoms iš Kanados e, sėkmingo tolesnio vizito pas mus. O dabar e, toliau aiškiname balsavimo motymus.